pa, palinkėti sėkmės visų pirma kolegai Kašmanui. Tikiuosi, kad mums visiems pavyks pagerinti prieigą prie dokumentų ES. Dėkoju poniai Sargentini, baigiame šią diskusiją. Balsavimas vyks rytoj 11.30, dabar galime pereiti prie kito darbo tvarkės punkto. Tai yra Maier pranešimas peticijų komiteto veikla 2010 metais. Ir por 4 minutus. Pana Mair, žodis keturioms minutėms. Ačiū. Pirmininkė, komisarė, tarybos atstovė. Visų pirma, noriu padėkoti visiems peticijų komiteto nariams, kurie prisidėjo prie šio pranešimo rengimo. Prisidedant ponas Jar, Bustinar, Salvar, Bulon ir kitiems, kurie pateikė pakeitimus ir bendrai prisidėjo prie šio teksto rengimo. Taip pat norėčiau padėkoti komiteto sekretariatui, kuris padėjo atlikti milžinišką darbą. Taigi šiandien svarstome pranešimą, dėl kurio balsuosime rytoj, dėl 2010 metų peticijų komiteto veikla, kas nėra taip susiję su komisijos teisė kūriniu darbu. Tai piliečiai, kurie naudojasi savo teisę kreiptis į Europos parlamentą pateikiant peticiją. Taigi mūsų darbas yra iš trijų dalių, sudėdantis visų pirma, Mm, tai yra 2010 metų peticijų komiteto veikla, toliau komiteto autoriteto darbo išryškinimas ir tai, kaip piliečiai pasinaudoja savo peticijų pateikimo teisę išryškinant įvairius pažeidimus ES. Pabaigoje yra kalbama apie teisės aktų pakeitimus, tai yra piliečių iniciatyvos patobulimus, pagrindinių teisių hartijos nuostatas. Ir čia yra kalbama apie peticijas, kurios yra gautos 2010 metais, e, jų skaičius 14 procentų palyginti 2009 metais. Pagrindinės temos aplinka, pagrindinės teisės, teisingumas vidaus rinka. Reikia pasakyti, kad dauguma peticijų yra pateikta aplinkos tema. Taigi reikia atitinkamų procedūrų, kad mūsų biologinė įvairovė ES nebūtų padaryta netitaisoma žala. Dažniausiai pateikiamos peticijos vokiečių, ispanų, italų, rumunų kalba pagal pilietybę, tai būtų Vokietijos, Ispanijos, Italijos, Rumunijos piliečiai, kurie dažniausiai pateikia um, peticijas. Dabar um, peticijų yra pateikta daugiau dėl Ispanijos, daugiausia dėl Ispanijos ir daugiau net negu dėl Europos Sąjungos. Po to jau yra peticijos dėl um, kitų valstybių yra pateikiamas dažniausiai peticijos elektroniniu paštu ar laiškais. Buvo surinktos um, išvažiuojamosios misijos į Ispaniją, Huelvą. Um, dėl gipsofosfatų ir toksiškų um, atliekų taip pat buvo svarstamo Halvos upės taršos klausimas. Toliau e, buvo pe, pe, perdutos peticijos kitiems parlamento komitetams, valstybių narių atitinkamoms institucijoms, ombudsmenų ir taip toliau. Um, Taip pat sutrumpėjo ir atsakymo laikas iš komisijos. To buvo reikalaujama 2009 metais turgai pranešime. Europos komisija turi pateikti periodiškai informaciją dėl pažeidimo procedūrų, kurios pradedamos pagal peticijas. Um, noriu pasakyti, kad mūsų darbe yra ypatingai svarbus būtent bendravimas su komisija. Taip pat yra apgailestaujama pranešime dėl kai kurių aplaidumo atveju, kuomet yra įgyvendinami ES aplinkos teisės aktai. Tačiau taip pat yra džiaugiamasi puikiais santykiais su pono Diamanduros, mm, Europos ombudsmenu pabrėžiame kaip svarbu yra užtikrinti, kad darbas su peticijomis būtų kaip galima skaidresnis. Ir pagrindinė naujovė mūsų komitete, mūsų komiteto darbe, aišku, yra piliečių, Europos piliečių iniciatyva. Mes galvojame, kad dėl mūsų patirties mes turime ypatingai glaudžiai dirbti su šia nauja priemonė. Taip pat, aišku, reikia kalbėti ir apie pagrindinių teisių hartiją, mm, nes yra nemažai pateikiama peticijų ir dėl pagrindinių teisių pažeidimų. Ačiū panai Maier, komisijos vardu komisaras Šepškovič. Pirmininkė, aš taip pat noriu padėkoti ponui Maja už šias, šį svarbų pranešimą, dėkoju komitetui už puikų darbą. Jums leidus norėčiau pakalbėti apie tris pagrindinius dalykus. Visų pirma, bendradarbiavimas su komitetu, taip pat laiko klausimai, apie kuriuos kalbama pranešime, ir taip pat peticijų pobūdis, tai yra tos peticijos, dėl kurių jums dažniausiai prireikia mūsų pagalbos. Visų pirma, bendradarbiavimas su komisija. Čia norėčiau patikinti visus Europos parlamento narius, kad mes esame pasirengę, norime ir toliau tęsti bendradarbiavimą ir teikti jums visokiojopą pagalbą nagrinėjant peticijas. Pono Mairio pranešime yra sakoma, kad mūsų pagalbos prašoma beveik dėl pusės, daugiau nei pusės, dėl, daugiau nei dėl pusės e, priimtų peticijų. Taigi šis skaičius yra lygiai toks pats kaip e, praėjusiais metais, kaip ankstesniais metais. Manau, kad tai rodo, jog mums e, pavyksta kažką atlikti gerai ir mes bendradarbiaujame. Mūsų pagalba daugiausia yra pagalba analizuojant, kokia, koks teisės aktas yra taikomas konkrečiu atveju. Taip pat mes dalyvaujame įvairiose posėdžiuose jums nagrinėjant peticijas. Norėčiau padėkoti ir komitetui už jo pagalbą komisijai. Pone Matsoni, pone Auken ir komiteto sekretorijatas labai aktyviai dalyvavo neseniai vykusioje suinteresuotų asmenų konferencijoje dėl aplinkos teisės aktų įgyvendinimo. Ją organizavo aplinkosaugos generalinis direktoratas. Tai rodo, e, kiek daug reikšmės teikiama šių teisės aktų įgyvendinimui. Antras dalykas. Šioje metinėje ataskaitoje yra paminėtas vienas dalykas, kuris mums atrodo labai svarbus. Tai yra laikas. Žinoma, galėčiau pateikti keletą pavyzdžių, kai peticija buvo nagrinėjama gana ilgai ir smarkiai vėluojant. Tai pat yra ir puikių pavyzdžių, kurių buvo per pastarosius mėnesius. Pavyzdžiui, gegužės mėnesį buvo pateikta peticija, kuri buvo labai glaudžiai susijusi su dabar vykstančiomis diskusijomis dėl kilmės vietos ženklinimo, taip pat buvo peticija dėl Fukushimos e, katastrofos. Tos peticijos e, buvo pateiktos labai tinkamu laiku. Taip pat ponas Itru rengia pranešimą dėl tam tikrų teisės įgyvendinimų. Matau, kad jau yra plan... numatomi darbai 2013 13 metams, tai bus piliečių metai ir manau, kad tada galime tikėtis piliečių iniciatyvų. Jūs žinote, kad reglamentas dėl piliečių iniciatyvų įsigalioja kitų metų vasario pirmą dieną. Ir trečia, pirmininkė, norėčiau pakalbėti apie tai, kas pranešime vadinama vienu svarbiausių klausimų. Tai yra pagrindinių teisų klausimas ir hartijos taikymo klausimas. Pranešime pripažįstama, kad dažnai nepavyksta pasiremti šią hartiją dėl atvejo specifikos arba dėl to, kad e, tas atvejis, e, kuris vyko, nepatenka ES teisės sritį. Ir peticijų autoriai kartai sužino, kad kreipiasi ne tuo adresu. Ir reikia geresnių pastangų, kad būtų užmėgsti geresni ryšiai su galimais peticijų autoriais, e, kad iš, jie būtų iš anksto informuojami. Taigi, jeigu čia tinkamai viską sutvarkysime, tai prisidės prie geresnio ES įvaizdžio. Ir Pirmininkė, e, šiais žodžiais ir norėčiau baigti savo pasisakymą, dabar lauksiu diskusijos. Ačiū. Dėkoju komisijos nariui Ševčiovič. Dabar pereisime prie kalbėtojų frakcijų vardu, EPP frakcijos vardu, dvi minutės, panas Jar. Ačiū, panė pirmininkė. Gerbėjai kolegos, pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai už puikų pranešimą. Ir ES piliečiai gali kreiptis į peticijų komitetą ir pranešti apie įvairius e, teisės aktų pažeidimus. Ir e, peticijų komitetas gali konstatuoti, kokį poveikį daro ES kasdienėme žmonių gyvenime. Tai būtent siekiame apsaugoti žmogaus teisės ES ir peticijų e, skaičius rodo, kad žmonės ir naudojasi tą teisę, siekdami apginti savo teisės tikrųjų mes turime pagerinti savo vidinės procedūras. E, dar nelabai pavyksta tai padaryti. Manoma, kad iš esmės e, peticijų e, tvarkymas ir administravimas turėtų būti pagerintas. Ir ačiū, kad įmamas iš šio darbo. Daugelio peticijų pagrindinė tema yra aplinkos teisė. Aš manau, kad šioje srityje mes dar galime nuveikti nemažai. Ir čia reikėtų pagerinti komunikaciją tarp komisijos ir valstybių narių. Nes dabar informacija ir komunikacija yra nepakankama ir neišsami. Čia kalta yra valstybių narių e, informacijos politika. Bet galėtų ir komisija susijimti. Kitas dalykas - tai ilgi, e, ilgi procesai įgyvendinant kai kurios aplinkosaugos projektus arba sprendžiant aplinkosaugos klausimus. nes e, kai kuriais atvejais pateikus peticiją galima diskutuoti apie tos e, pažeidimus, pavyzdžiui, e, aplinkosaugos srityje tik tada, kai, pavyzdžiui, projektas yra jau baigtas. O reikėtų vis dėlto sustabdyti tokį projektą tada, kai dar įmanoma atitaisyti žalą. Taigi, peticijomis ES piliečiai gali dalyvauti pilietiniuose. Piliečių iniciatyva piliečių iniciatyvose. Ir e, aš manau, kad mūsų komitetui taip pat tenka svarbus vaidmo. Ačiū, panė Jarai. Dabar pusantros minutės, e, kalbės ponas Buštinaru. Ačiū, panė pirmininkė. E, Ponės komisijos nariai, panė Šepcevičiau, gerbimi kolegos. Aš pirmiausia norėčiau atkreipti dėmesį į tai, koks svarbus yra peticijų komitetas, nes peticijų komitetas gina ES piliečių teisės. Jeigu tos teisės yra pažydžiamos valstybės, ES institucijos arba kitų institucijų arba įstaigų. Ir mes e, esame išrinkti tų piliečių, todėl mes esame įpareigoti ginti ES piliečių teisės. E, pono Mairio pranešime šiandieninė diskusija yra keli svarbus klausimai. Labai gaila, kad nepaisant didelio peticijų skaičiaus, nepaisant e, grubių e, pagrindinių teisų hartijos pažeidimų, komisija sako, kad e, nereikia imtis veiksmų arba randa kažkokią priežastį nesimtis priemonių ir nepanaikinti to teisų pažeidimo. Aš norėčiau priminti Vengrijos atvejį. Komisija pasakė, kad e, e, pagrindinių teisų hartija yra privaloma. Tačiau nesilaiko pačios, savo pačios įsipareigojimų. Aš manau, kad komisija turėtų griežčiau kontroliuoti, kaip šios hartijos nuostatos yra įgyvendinamos būtent e, tiek Europos, tiek valstybių narių teisės aktuose. Ir įmamasi priemonių turėtų būti ne pasibaigus projektui, o dar vykstant projektui, kuris, pavyzdžiui, e, vykdomas pažeidžiant tam tikrus teisės aktus. E, dabar kitas dalykas, e, rumu, prisiminkime Rumunijoje įvykus įrašė Montanos atvejai. Aš taip pat norėčiau padėkoti kolegoms ir komiteto kolegoms. Ačiū. Pone Alken. Noriu padėkoti e, ponui Mairiui ir ponui Šefčiovič už didžiulį darbą. Nekartosiu to, kas jau pasakyta. E, Tik noriu pasakyti komisarui, kad tikrai problema yra tai, kad jūs nepritarė tam, jog žmogaus teisės turi vaidinti labai svarbu vaidmenį. Reikia paisyti Kopenhagos kriterijų argi juos galite pritaikyti tik tuo met, kai valstybė siekia narystės Europos Sąjungoje. Tai nėra gerai, kai kalbame apie gerą mūsų įvaizdį, bet dėl to turėsime klausimus greitai. Aš norėčiau pristatyti tikrai uh, sudėtingas sąlygas, kuriomis mūsų komitetas turi dirbti parlamente. Juk mūsų komitetas yra arčiausiai piliečių, mes giname jų teises, uh, tačiau mūsų darbo sąlygos yra nekokios. Aš turiu omenyje tai, kad interneto svetainė yra prastai palaikoma, netgi labai sunku surasti nuorodas į, į, į ją. Ja Mums reikia daug geresnių išteklių, kad galėtumėm atlikti reikalingą darbą ir atlikti savus tyrimus dėl skundų. Aišku, komisija turi atlikti savo darbą, tačiau mes taip pat turime siekti pateisinti piliečių lūkesčius. Piliečiai turi teises, kurios aiškiai apibrieštos sutartise, tai yra pateikti peticijas. Ir dar mes esame traktuojami tarsi antrarūšis komitetas. Tai reiškia, kad kartais parlamentarai negali dalyvauti komiteto darbe ir tai yra tikrai labai prastas signalas, kurį siunčiame piliečiams. Tada jie galvoja, kad ir e, jiem nėra pakankamai pagarbos skiriama. E, danų, švedų, suomių kalbomis e, mūsų komitetas yra vadinamas labai keistu, labai senovišku žodžiu, kurį sunku suprasti. Todėl e, žmonės net turbūt negali suprasti, kad tai yra komitetas, kuriam piliečiai gali adresuoti savo nusiskundimus. Ačiū poniai Aukin, dabar panas Helmer. Pirmininkė, man šis puikus pranešimas kelia tik vieną problemą. Problema ta, kad jame visiškai nepaminėta ta problema, dėl kurios pastaraisiais metais buvo pateikta daugiausia peticijų. Žinoma, čia turiu galvoje Ispanijos turto klausimą. Šimtai e, Europos piliečių viso gyvenimo santaupos išleido nekilnojamam turtui Ispanijoje įsigyti, bet vieną rytą pabudo mm, ir pamatė iš pranešimus apie jų iškeldinimą. Visą dešimtmetį Ispanija atsisako spręsti šį klausimą. Ji atėmė nusavybės teisės iš piliečių, neįgyvendina sutarčių, meta iššūkį ES piliečių ir mm, visiškai neatsižvelgia į mūsų įsipareigojimą gerbti žmogaus teisės. Ir tai yra didelė ir manau, kad ir šis komitetas, ir parlamentas, ir visa ES turi gyvendinti duotus pažadus. Ponas Bustinarų sakė, kad komisija nepakankamai aktyviai e, nagrinėjo šios žmogaus teisų pažeidimus. Šiuo atveju taip pat tai e, galioja. Noriu paraginti komisiją primiktinai reikalauti, kad ši problema būtų išspręsta ir išspręsta greitai. Dėkoju ponui Helmer. Dabar pusantros minutės ponas Salvini. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjui už pranešimą, dėl kurio balsuosime rytoj. Bet man atrodo, kad mes institucijose labai, esame labai smarkiai nutolę nuo beveik 500 milijonų piliečių gyvenimo. 5 500 milijonų piliečių ir tik 1650 peticijų praėjusiais metais. Šis skaičius rodo, kiek mes esame žinomi ir kiek veiksminga ši priemonė. Taip pat šimtai peticijų pateiktų ankstesniais metais yra tiesiog padėtos ant lentynos. Uh, manau, kad e, norint išspręsti problemas reikia ne peticijų komitetų, reikia tikro stebuklo. Gerai yra tai, kad e, jau yra numatyta piliečių iniciatyva, milijonas piliečių gali pateikti peticiją, tačiau turiu pasakyti, kad reikia keturių milijonų piliečių tam, kad e, būtų Mm, priimti tam tikri sprendimai, dėl kurių apsispręsta. Pavyzdžiui, dabar mes turime dvi darbo vietas - Briuselėje ir Strasbūrė. Mes esame labai smarkiai nutolę nuo piliečių. Dabar gyvename taupimo, išlaidų mažinimo metu. Ispanija, Graikija, e, bet susiduria su sunkumais, o mes išleidžiame beveik 400 milijonų eurų, kad galėt vykdami į Strasbūrą ir piliečiai mm, negali čia nieko padaryti. Tikrai tikiuosi, kad e, e, Europos institucijos galų gale sureaguos į piliečių prašymus. Ačiū, ponė Salvin, dabar ponė Vertman, pusantros minutės. Ačiū. E, šitą metinę ataskaitą turėtų atspindėti iš esmės mūsų pažangą. Tačiau čia kalbame apie 2008-2009 metus. Tai nėra susiję su mūsų gerimo kolegos e, Meirio e, pranešimu, tačiau tai rodo šį beitą. Tai vis dėlto rodoma, kad e, aplinkos apsaugos rytyje, kai kuriuose valstybėse narise vis dar yra tokios problemos, kad neįgyvendami kai kurie teisės aktai. Ir Galiausiai mes turėtume ne tik tai stebėti, kiek yra pateikiama šitų peticijų, bet ir imtis priemonių, kad būtų ištaisyta ši padėtis ir kad būtų kontroliuojamas šitas teisės aktų įgyveninimas. O tam reikia bendradarbiauti su komisija ir su taryba, kad jie pateiktų savo nuomonės. O tarybos jokių veiksmų nematyti. Mes matome, kad mūsų darbas yra tęsiamas vis vilkinamas, kad e, galų gale nėra jokių rezultatų. E, galbūt iš esmės e, šitas sumažėjimas peticijų skaičiaus rodo, kad piliečiai nebe, nebe, nebetikė Europos Sąjungą ir nebetikė tų peticijų, nes jie nepa, nepasiekė jokių rezultatų. Ačiū. Pone Vietman. Dabar dviem minutėms, e, ponė Matsonė, suteikime žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti e, ponai komisijos nariu Šefkovičiui, ponai Majeriui už nuveiktą puikų darbą. Šis pranešimas, kaip ir kiekvienais metais, e, yra skirtas apžvelgti praėjusiems metams. Tačiau iš šio pranešimo galima šį beitą yra konstatuoti, padaryti kažkokias išvadas aš e, e, išvelgiu tam tikrų pozityvių dalykų kritikoje e, peticijų komiteto. Ar į ponios vertant, kaip sakė, iš esmės komisija nelabai kreipia dėmesį į tuo peticijų skaičių ir į tuos skundus. O mes norime reaguoti į piliečių skundus. Ir šiame plenarinėme posėdėje savo ataskaitą mes norėtume paskatinti komisiją imtis veiksmų ir galų galę pašalinti tas problemas, dėl kurių tiek ilgai skundžiasi ES piliečiais. Svarbiausia, e, kaip e, kolegos sakė, kad būtų priimtas reglamentas dėl Europos piliečių iniciatyvos, e, kad būtų teisėkuros galimybės suteiktos ir piliečiams, kaip ir Nu, panas Salvini pasakė, kad e, ta, e, e, tam tikrus pasiūlymus ar peticijas galėtų pateikti tam tikras piliečių skaičius. Tai yra tikrai sveikintinos iniciatyvos. Ir būtina, kad būtų išklausyti ES piliečiai, kad būtų nustatyta tokia procedūra. Ir mes apie tai kalbėjome su pana Šefkovičiumi ir manau, kad šis peticijų komitetas ir toliau sieks šių klausimų sprendimo. Dar vienas dalykas tai yra e, įvertinti pagrindinių teisų hartijos įgyvenimo problematiką. Ir čia peticijų komitetas kartu su komisija e, spalio 6 dieną organizuoja seminarą, kuriame dalyvaus akademinio pasaulio atstovai, mokslininkai, kurie bandys e, diskusijose teikti pasiūlymus ir sprendimus, ir ten taip pat kalbės ir panas Salvini. Aš nemanau, kad peticijų komitetas išspręs piliečių problemas, tačiau jis prisideda prie demokratijos skatinimo ir prie politinės Europos susivienimo. Taigi, e, ponė Kešmanai, suteikiamas žodis. Ačiū, sveikinu e, šį 2010 metų peticijų komiteto veiklos pranešimą. Ypač sveikinu sekretoriato darbą David Laub vadovaujant. Tikrai tūkstančiai peticijų buvo pateikti ir tikrai tai parodė, kaip sėkmingai sistema veikia. Ir noriu pabrėžti labai svarbų bendradarbiavimą su Europos ombudsmenu ir augantį bendradarbiavimą su komisija, ypač komisarė Reding, kuri visuomet ateidavo į komiteto posėdžius. Noriu pabrėžti pagrindinių teisų hartijos svarbą. E, dabar tą hartiją galima įgyvendinti ir todėl reikia ją įtraukti į mūsų darbą. Tačiau e, gaila, kad to hartijos įgyvenimas yra ribotas, pavyzdžiui, nuosavybės teisų srityje, kai eina kalba, pavyzdžiui, apie um, turto žemės įgyjimą uh, Ispanijoje, kuomet buvo teisėtai įsigyti namai ir po to nusavinti. Tai iš tikrųjų skandalas, nu, tai besitęsantis nuo 2004 metų, um, nėra jokios prasmės atakuoti komisiją ir ES, kuomet e, sprendimas yra Ispanijos valdžios rankose ir Ispanija turi nedelsiant išspręsti šį klausimą. Auga vis labiau susirūpinimas e, dėl šio klausimo, vis daugiau peticijų. Dabar jau ir Bulgarija, Vengrija, Kipras taip pat pateikė peticijas. Atėjo laikas spręsti šį klausimą. Aš labai tikiu kad komisija turi surenkti aukšto lygio seminarą dėl nuosavybės teisių ir e, nuosavybės įsigijimo kitose valstybėse, kad tas klausimas būtų nedėlsint sprendžiamas, jeigu mes tikrai norime apginti savo piliečius ir gyvenimų teises ateityje. Ačiū. Ponas Bulan, dviem minutėm. Merci, Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjų ponui Meiriui kolegos kartais išsako kritiškus žodžius, bet tikrai kalbant apie 2010 metų komiteto veiklos ataskaitą, reikia pasidžiaugti komiteto veiklą. Tačiau reikia paminėti komisiją, kuri E, nuolat gali dalyvauti mūsų diskusijose ir palaikyti tiesioginį ryšį su piliečiais. Mes turime galimybę tiesiogiai dirbti su e, piliečiais ir bet, kas, bet kuris pilietis gali ateiti į parlamentą, gali pranešti apie savo teisių e, pažeidimą komitetas pristato Europą tokią, kokia ji turi būti, atstovauja tokią, kokia ji turi būti. Tai yra rūpinasi piliečių teisėmis. Tačiau gaila, kad priemonių spektras yra gana ribotas. Kai eina kalba apie konkrečius atvejus, pavyzdžiui, apie šeimos teises, apie vaikų teises, skirybų atveju, tai reikia taip pat galvoti apie šių klausimų sprendimą ir valstybės privalo pateikti visą informaciją. Noriu padėkoti komisijai, kuri atliko puikų tyrimo darbą, nors kai kuriais atvejais ieškant tiesos, tiesos jį galėjo žengti ir toliau. Mes su Europos tarpininkavimo institucija taip pat atliekame puikų darbą. Mes esame tiesiogiai išrinkti atstovai, taigi mūsų vaidmuo yra laikytis, laikantis ES teisės nuostato ginti piliečių teises. Ačiū ponui Bulam. Pone Flašikova. Pekne, pán predsedajúci, pán komisár Ševčevič, som veľmi rada, že ste pri tejto debate. Ačiū, pane pirmininkė. Labai džiaugiuosi, kad pane komisijos narys Ševčevičiu dalyvaujate šiose diskusijoje. Diskusijos, nes galite atsakyti mūsų klausimus. Nors eh, iš esmės pasigirdo daug abejonių, ir nusivylimų gaidelių, tačiau e, eh, peticijų komitetas tai yra ta institucija, kurią galima kreiptis. Ir e, kaip jau pastebėjote, daugelį peticijų kalbama apie e, e, neteisingą ES teisės aktų interpretavimą. Taigi mes nenorime prarasti ES piliečių pasitikėjimo mumis, todėl labai svarbu, kad mes informuotume piliečius ir teiktume jiems uh, E, įvairią pagalbą, nes kartais piliečiai e, supainioja valstybių narių kompetenciją su ES kompetencija ir supainioja taip pat ir ES bei ES tarybos e, institucijas. Todėl mes turėtume informuoti piliečius, kokius įgaliojimus turi atitinkamos institucijos, kokios kompetencijos yra svarbios ir ką jie gali pasiekti per parlamento komitetus. Ačiū, ponia Plašikova. Dabar periname prie spontaniško e, pasisakymo. Ir dabar ponia Basesko. Viena minutė jums. Mulțumesc mult, domnule președinte, aș dori și eu să-l felicit. Ačiū, panė pirmininkė. Aš norėčiau taip pat padėkoti poniai Majeriui ir palinkėti jiems sėkmės. Aš galiu mm, taip pat pritarti tiems palinkėjimams peticijų komitetui, tačiau išvelgiu vieną didelę problemą būtent e, ta, kad e, piliečiai nėra pakankamai informuojami apie peticijų komiteto veiklą. 2010 e, metais buvo pastebėta, kad peticijų skaičius sumažėjo ir nemažai peticijų buvo pripažintos nepriimtinomis. Todėl mums reikia imtis atitinkamų priemonių, kad piliečių iniciatyvos būtų skatinamos Europoje. Taip galėsime užtikrinti, kad ateityje teisėkuros e, pasiūlymai e, bus geresni ir jiems galės pritarti taip pat platesnės e, piliečių masės. Dabar dėl ES teisės aktų įgyvendinimo. Šie, šie teisės aktai turi būti tinkamai įgyvendinti ir mes turime prisidėti prie šio darbo. Ačiū, ponė Pasieskui, ponė Maginės. Ačiū, pirmininkė. Uh, Kaip e, parlamento narė, kuriai teko išeiti iš peticijų komiteto, norėčiau padėkoti to komiteto kolegoms ir sekretoriatui, man, kuris man padėjo. Tiesiog pasitraukiau dėl didelio darbo krūvio kitose komitetuose. Labai svarbu, kad atkreiptume dėmesį į tai, ką padarėme sėkmingai. Jungtinė karastės karalystės vyriausybė greitai mokės kompensacijas Europos e, piliečiams, kuriems kilo problemų dėl Equitable Life e, draudimo bendrovės. Norėčiau taip pat paremti ir Michaelo Kašmano raginimą imtis iniciatyvos dėl piliečių, kurie įsigijo nekilnojamojo turto kitose valstybėse narėse. Reikia tos piliečius arba įspėti apie galimą pavojų, arba imtis kažkokių priemonių. Mes šiuose parlamento rūmose kalbame apie tai, kad reikia daugiau Europos. Manau, kad daugiau Europos reikia mūsų teisės sistemoje, ypač susijusioje su nekilnojamojo turtu. Ačiū, poniai Maginės. Dabar suteiksiu žodį komisijai komisijos narys Šepčiovičiau. Ačiū. Dėkoju visiems už pasisakymus, už puikų peticijų komiteto darbą. Norėčiau sureaguoti į kai kurios pasisakymus. Visų pirma, visi žinome, kad komisijai tenka labai svarbus vaidmuo būti ES sutarčių sergėtoje. Taigi mes turime laikytis teisės aktų, turime laikytis darbo pasidalėjimo principo. Uh, E, Europos ir nacionalinis lygi, lygmuo turi būti aiškiai atskirti. Ir reikia suprasti, kad kiekvienas teisės aktas, kurį priimame, gali būti užginčytas teisingumo teisme. Ir kartais e, tas mūsų atsargus požiūris yra labai svarbus teisės taikymo Mm, požiūrių, nes mes turime prižiūrėti, kad teisės aktai būtų tinkami, tinkamai taikomi, mes turime rodyti teigiamą pavyzdį. Tačiau aš suprantu jūsų susirūpinimą. Daugelis peticijų autorių lieka nepatenkinti rezultatais ir skundžiasi, kad jie nebuvo tinkamai iš anksto informuoti. Taigi, pono Jar mintis, kad reikia gerinti komunikavimą, informavimą apie sudėtingus teisės aktų aspektus, ypač aplinkosaugos rytyje. Tos mintis labai svarbios. E, Pone Mansonė dalyvavo aplinkosaugos generalinio direktorato surinktame seminare, tai yra labai svarbu, yra siekiama e, didinti informuotumą apie šiuos labai svarbius teisės aktus. Kitas dalykas, kuris buvo keletą kartų minėtas šio parlamento narių. Ypač čia turiu galvoje pagrindinių teisių aspektą. Ir čia turime laikytis teisės aktų ir turiu pasakyti, kad hartijoje numatytos pagrindinės e, teisės negali būti, jomis negali būti remiamasi už ES ribų ir tai yra labai svarbus dalykas, kurį turi žinoti peticijų autoriai bendradarbiaudami su jumis mes ketiname organizuoti konferenciją apie Hartijos įgyvendinimą. Ta konferencija vyks kitą mėnesį, spalio 6 dieną. Manau, kad ji taip pat padės didinti informuotumą, kas yra taikoma, kas netaikoma, kaip ES turi teis taikyti Hartiją ir stebėti jos įgyvendinimą. Ir paskutinis dalykas - Europos piliečių iniciatyva. Mes Labai glaučiai bendradarbiaujame su peticijų komitetu, su ponia Matsoni, priimdami teisės aktus, priimdami reglamentus. Ir Europos parlamentas yra parodęs, koks svarbus dalykas yra Europos piliečių iniciatyva. Mes susitarėme, kad e, klausimai bus, šią temą bus organizuojami ir Europos parlamente komisijai labai svarbu tokius klausimus renkti parlamente. Esu įstikinęs, kad čia aktyviai dalyvaus ir peticijų komitetas, bet žinoma, vidinį sprendimą turi priimti Europos parlamentas. Jis turi spręsti, kaip nagrinės Europos inicia... piliečių iniciatyvos klausimą parlamente. Ačiū. Dabar ponas Meyer. Yo creo que el debate ha señalado las. Pasistengsiu pirmininkę. Man atrodo, diskusijos išryškino tai, kas yra labai svarbu peticijų komitetui. Norime pabrėžti, kaip svarbu yra mm, gerinti procedūras, e, stiprinti reikalavimus dėl aplinkos apsaugos kuomet yra pradedama procedūra, aišku, Klausimas keliauja komisijai, po to iš komisijos valstybėms narėms ir labai dažnai už, tai užtrunka ilgą laiką, o į tą laiką vyksta kažkokie tai darbai, kurie gali pakengti biologiniai įvairoviai ir galbūt klausimas bus išspręstas, bet jau žala bus padaryta į tą laiką. Taigi reikia galvoti apie tai, kaip griežtinti reikalavimus valstybėms narėms, kaip mes galėtumėm dirbti kartu ir greičiau. Antras dalykas kalbant apie naujoves, komisijas, komitetas galvoja, kad mes esam tinkamiausias komitetas prižiūrėti Europos piliečių iniciatyvos įgyvendinimą, kadangi būtent mes esame patyrę dirbti, kuomet eina kalba apie peticijų pateikimą parlamentui. Uh, Ir kitas klausimas tai yra nuosavybės klausimas, nes mes nekėlėme konkrečiai šio klausimo, kadangi nenorėjome detalizuoti savo veiklos, tačiau galvojant apie pagrindinių teisų hartijos įgyvenimą, taip reikia pasakyti, kad um, reikia spręsti uh, šį klausimą, kur stinga teisinių priemonių ir diskusijos turi būti atviros. Uh, tam, kad realiai būtų rastos tos teisinės priemonės, kurios leistų užtikrinti vienodą nuostatų įgyvendinimą visose valstybėse narėse, visoje Europos Sąjungoje. Pabaigai noriu padėkoti visiems kolegoms už bendradarbiavimą, noriu pakartoti tai, kad labai vertinu sekretoriato atliktą darbą ir tikiuosi, kad rytoj mes galėsime balsuoti dėl šio pranešimo ir tikiuosi, kad 2011 metais jau gal, toliau kalbėsime apie tai, kaip e, trumpinti procedūras. Ačiū, galime baigti diskusiją šio klausimu, bus balsuojama rytoj 11.30.